Hello and uh, welcome to this workshop. Sveiki. Susirinkę į mūsų seminarą iš karto pradėsime. Mm, gerbiami Europos parlamento nariai, gerbiami nacionalinių parlamentų nariai, svečiai ir kolegos. Man malonu Jūs pasveikinti šį rytą susirinkusius į seminarą skirtą lyčių ir sveikatos apsaugos klausimui. Kaip žinome, Europa susiduria su didžiuliu migrantų ir pabėgėlių srautu, bėgančių nuo konfliktų, masinių žudinių, persekiojimo ir e, selektyvaus e, smurto lyties pagrindu. Labiausiai pažydžiami pabėgėliai tai moteris keliaujančios vienos, moteris kurios yra tapę šeimų galvomis, maitinančios motinos, merginos, niekieno nelydimi pilna, nepilnamečiai, asmenys su negale ir pagyvenę žmonės. Tai susijęs su įvairiausiais poreikiais, kuriuos reikia spręsti, pabėgėlių poreikis kelionės metu, priimant juos, bei jiems laukiant sprendimo, ar bus suteiktas prieglopstis reikia atsižvelgti į jų sveikatos apsaugos poreikius, ilgalaikius poreikius, problemas, kurias reikia nedėlisiant spręsti. Reikia pripažinti, kad situacija yra nepaprastai sudėtinga. Nenoriu išbėgti už akių argumentams, kuriuos išdėstys mūsų ekspertai ir kalbėtojai. Todėl suteiksiu žodį iš karto pirmajam mūsų svečiai poniai Virginijai Langbak, Europos lyčių lygybės instituto vadoviai. Ši organizacija drauge organizavo šį seminarą ir įnešė labai didelį indėlį į parlamento moterų teisų komiteto darbą. Jums žodis trims minutėms, prašau. Ačiū gerbiami Europos parlamento nariai, gerbiami nacionalinių parlamentų nariai, kolegos. Tai, ką šiandien stebimi, yra beprecedentinė situacija. ES narės susituria su, su didžiuliu spaudimu, bandydamos teikti paramą pabėgėliams ir migrantams, kurie, kurių vis daugiau pasiekia mus, kurie ieško čia geresnio gyvenimo. Ši situacija, tai situacija, kuriai nebuvo pasirengusi nei viena institucija, jokia E, struktūra. Ir tarptautinės organizacijos akcentuoja, kad trūksta pagrindinių paslaugų, bazinių sveikatos paslaugų ir e, paramos, pagalbos. Ir šioje situacijoje tampa akivaizdu, kad vis sunku, sunkiau tampa argumentuoti, kad reikia nuveikti dar daugiau. Sudėtinga, alinanti kelionė, kurią e, su, kurios, į kurią leidžiasi migrantai ir pabėgėliai, norėdami pasiekti Europą, atima labai daug jėgų ir reikia suteikti jiems ypatingą paramą. Kodėl ypač reikia padėti moteriams ir mergaitėms? Visų pirma, dėl jų lyties, moteris pabėgėlės ir prieglapščio prašytojos dėl sistemos e, e, ypatumų susiduria su ypatingomis situacijomis, tikimybė, kad susidurs su, su smurtu. Taip pat joms reikia paslaugų, atsižvelgiant į jų specifinius poreikius, reikia atsižvelgti į moterų ir merginų specifinius poreikius. Neseniai parengtos ataskaitos atskleidžia, kad nemažai neščių pabėgėlių moterų uh, susiduria su uh, psichologiniu ir fiziniu spaudimu ir įtampa. Ir dažnai jos gimdo e, prieš laiką arba miršta gimdydamos. E, taip pat nemažai maitinančių kūdikius motinų e, negauna tinkamos mytybos. Moterų ir vaikų situacija moterų ir vaikų pabėgėlių situacija akcentuojama, e, reikalauja, kad tobulintume prieimimo struktūras. Praėjusiais metais moteris ir vaikai sudarė beveik 60 procentų visų pabėgėlių ir migrantų patenkančių į Europą dabar. Tai yra patys pažydžiamiausi individai, kuriems reikia socialinės apsaugos ir rūpybos tarp jų moteris keliaujančios vienos, e, neiščios, e, maitinančios motinos, merg, mergaitės nepilnametės asmenys su negale ir pagyvenę žmonės. Mūsų socialinės paramos sistemos turi būti koreguojamos, kad sužvelgtume į jų poreikius. Kiti kalbėtojai kalbės apie moterų pabėgėlių ir uh, prieglapšio prašytojų e, poreikius kelionės metu ir atvykus į Europą. Aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį tik į porą aspektų, kurie nusipelno ypatingo mūsų dėmesio. Visų pirma, moteris ir mergaitės susiduria su ypač didelė e, rizika, kad patirs smurtą lyties pagrindų. Yra vis daugiau įrodymų apie tai, kad moteris ir merginos, ypač keliaujančios vienos, e, dažnai tampa lytinio smurto aukomis, kontrabandininku ir nusikalteliu. Pakeliui, e, jei nėra atskirų moteriams ir merginams skirtų dušų ir tualetų, tokie, tokių už, išpolimų tikimybė padidėja. Moteriams ir mergaitėms reikia atskirų patalpų prieimimo centruose reikia patalpų, kur moteris galėtų pailsėti, maitinti kūdikius ir pasirūpinti savo hygienos poreikis. Tai labai svarbu. Daugiau moterų e, sveikatos apsaugos darbuotojų, ypač gynekologijų reikia e, remiantis e, informaciją faktais su kaip tais apie smurtą lyties pagrindų. Kitas svarbus dalykas - užtikrinti lengvesnę prieigą prie sveikatos apsaugos paslaugų. Moteris, pabėgėlis ir prieglapšio prašytojas dažnai negali gauti sveikatos apsaugos paslaugų tranzito metu ir prie, prieimimo pabėgėlių registracijos centruose. Kadangi nėra iškios informacijos ir moterų vertėjų žodžių, e, tos moteris dažnai nesulaukia pagalbos ir todėl lieka ypač lengva, jos tampa ypač lengva kontrabandininkų auka. Reikia daugiau moterų vertėjų žodžių žodžiu, kad, kad būtų skleidžiama informacija apie pabėgėliams ir prieglapšio prašytojams prieinamas paslaugas. Reikia atskirų patalpų medicininiai apžiūrai ir konfidencialioms apklausoms, patalpų skirtų moteriams, kurios, jūs, kur jos jaustųsi saugios ir, gal, ir sulauktų pagalbos. Tai tik keletas pavyzdžių, kokie yra būtinia, būtiniausi sveikatos apsaugos poreikiai, o joms atvykus ir įsikūrus reikės ilgalaikių sveikatos paslaugų ir tai reiškia papildomą naštą mūsų sveikatos apsaugos sistemai. Moters migrantės susiduria su įvairiausiais barjerais, bandydamos užsitikrinti ilgalaikės ir netidėliotiną sveikatos paslaugą. Daugybė kliūčių neleidžia joms tos pagalbos sulaukti pavyzdžiui, tam tikrose kultūrose moteriai nepriimtina, jeigu ją gydys vyras gydytojas ir todėl jos tampa, e, lieka už sveikatos apsaugos sistemos. Taip pat, e, jei nėra sveikatos paslaug, sveikatos paslaugas teikiančių struktūrų šalia pabėgėlių centrų, tai taip pat yra problema. Ir dažnai moteris atsiduria labai sudėtingose kraštutinėse situacijose. Kai kurie pabėgėliai ir prieglapšio prašytojai, moteris patenkantis Europą šiandien, tam tampa dėl vienu ar kitų priežasčių as, asmenimis, kurie neteisėtai yra ES teritorijoje. Tai dar e, apsunkina jų situaciją. Šiandien diskusijose kalbėsime apie praktinius sprendimus, kurie galėtų padaryti teigiamą poveikį moterų pabėgėlių sveikatos situacijai. Ačiū. Thank you so much, uh, eh, Ms. Virginia Langback. And I will now give the word to our second guest. Dabar suteiksiu žodį profesoriai Hanai Brodbi, kuri yra sociologijos profesorė, dirbanti Upsalos universitete Švedijoje. Ir jie atlieka mokslinius tyrimus susijusius su tarpusavio sąsajomis, tarp sveikatos būklės, rasizmo Dabar aš teiksiu žodį 10 minučių. Ačiū už galimybę skėsti mintimis su jumis. Aš pristatysiu savo tyrimą, kurį mes atlikome Europe Region organizacijos užsakymu siekiant pagerinti prieigą prie sveikatos apsaugos paslaugų prieglapščio prašytojams ir pabėgėliams. Moksliniai tyrimai šioje srityje iš tiesų yra pakankamai fragmentuoti. Viena iš to priežasčių yra tam tikras nenuseklumas pačių migrantų gretose, nes e, labai sunku atskirti pabėgėlius, paprastus migrantus, ne, nelegalius migrantus, e, nes e, labai sunku taip pat apskaičiuoti skaičių žmonių kertančių kitų valstybių sienas. Taigi, nepaisant uh, tos mokslinio tyrimų fragmentuotos bazės, mes rėmėmės tam tikrais mokslininkų dokumentais, nevyriausybinio organizacijų ataskaitomis ir galėjome daryti išvadą, kad iš tiesų e, būtina užtikrinti daug rimtesnę sveikatos priežiūros pagalbą <clears throat> susijusios su motinystė ir taip pat e, protinės lygas būtina gydyti, dėti dėsnės pastangas jų gydimui. Kita sritis, kurioje, kuri dažnai yra minima mokslininkų išvadose, tai yra nepakankamas e, komunikavimas kuris taip pat užkerta kelią prie, prie arba priboja sveikatos priežiūros užtikrinimą, tačiau tai yra ne vien tik tai kalbų nemokėjimas, tačiau taip pat ir tam tikras nepasitikėjimas mokslinėje medžiagoje nedaug turime tiesioginių tiesioginės informacijos iš pačių pabėgėlių. Tačiau patys pabėgėliai sveikatos priežiūrą apibrėžia pakankamai holistiškai. <clears throat> ir viena išvada labai aiški. Iš tiesų, teisės sistema, teisės aktai skirti migracijos problemos spręsti, sukuria problemas prieglopščio centrai, prieglopščio suteikimo procesas sukuria papildomus veikatos problemų, biurokratinės kliūtis, kitos kliūtis ypač susijusios su, su socialinės apsaugos socialinio draudimo sistema sukuria papildomų problemų. Kolegė apie tai taip pat kalbės. kad visų problemų pagrindinis šaltinis yra ta trauma patiriama po to, kai atvykstama į ES teritoriją. Buvo pabrėžta, kad moteris ir daug labiau pažeidžiamas iš šių problemų ir grėsmių ir sveikatos apsaugai taip pat skiriamas pakankamai mažas dėmesys, daugiausiai žmonės nori šeimų susijungimo. Nori būti apsaugoti nuo diskriminavimo ir tą taip pat patvirtina, jeigu būtų suteiktos jiems tinkamos gyvenimo sąlygos, galbūt darbo sąlygos, tai smarkiai pagerintų jų situaciją. Galbūt reikėtų pasitelkti vieno langelio principą, kuomet e, sveikatos priežiūros darbuotojai, priežiūros sistemos darbuotojai patys atvyktų ir pasiūlytų savo paslaugas pabėgėliams, užuot laukia, kol į juos bus e, kreipiamasi. Taip pat nemažai sunkumų kyla dėl vertimo būtinybės Jeigu manęs paklaustų, kokiu priemonių reikėtų imtis nedelsint, tai pirmiausia, aš pasiūlyčiau e, pašalinti bet kokius teisinius apribojimus susijusius su sveikatos priežiūra, nepriklausomai nuo to, koks yra migrantų statusas suteikti sveikatos priežiūros paslaugas moteriams ir vaikams, kad nereiktų jiems kiekvieną kartą pateikti įvairius dokumentus patvirtinančius, kad jie turi tokią teisę sveikatos priežiūrą ir būtina taip pat apsaugoti pažeidžiamiausias grupės, siekiant jų nestigmatizuoti ir stiprinti jų atsparumą. Ir tai paskutinis dalykas, kalbant apie ilgalaikę perspektyvą, būtina pritaikyti sveikatos priežiūros sistemas e, prie žmonių judėjimo e, srautų, nes e, panašu, kad tai jau tampa duotybė ir tokia liks pakankamai ilgą laiką. Ačiū. Pone pirmininkė. Labai ačiū profesoriai Bradbiui. Dabar sėksime žodį poniai Kera Montaldo, tai yra trečioji mūsų ekspertė. Jie atstovauja labai svarbiai visuomeninį organizacijai, kuri aktyviai dirba migrantų ir pabėgėlių sveikatos apsaugos priežiūros rytyje. Tai yra gydytojų be sienų organizacija. Pane Montaldo, jums žodis penkiaus minutės. Buvau paruošusi tam tikros vaizdinės medžiagos, tačiau atrodo, kad iškilo tam tikrų techninių sunkumų. Tai aš vis tiek pradėsiu savo pranešimą pristatysiu savo temą. Man šiek tiek keista, kai mane vadina ekspertė, nes aš iš tiesų mm, daugiau esu liudininkė, o ne ekspertė, dirbu Italijoje, Graikijoje, Serbijoje su pabėgėliais, migrantais, pastaruoju metu daugiausiai Graikijoje ir šiandien pamėginsiu su jumis pasidalinti tą informaciją, kurią matau kiekvieną dieną ir pabūti tų žmonių, su kuriais sustinku kiekvieną dieną balsu. Trumpai pristatysiu mūsų veiksmus. 2015-aisiais Graikijoje ir Serbijoje mes e, tūkstantį konsultacijų vykdėme ir iš šios skaidrės matote šimtą tūkstančių tiksliau su kokiais pacientais mes, kokius pacientus konsultavome Balkanų keliu vykstančius 19 e, procentų e, buvo neščios moteris. Iš mūsų konsultuotų asmenų taip pat nelydimi nepilnamečiai, tarp jų 3 procentai buvo mergaitės ir šių domenų mes anksčiau neturėjome, tai buvo tam tikra prasme naujas dalykas, kurį atradome 2015 ir čia mes turime omenyje iš tiesų nepilnamečius keliaujančius be palydos e, nuo 12 iki 15 metų mergaitės tai yra. Tai yra tik duomenys e, susijęs su, tuos, su tais asmenimis, kuriuos mes konsultavome, jie neatspindi bendros visų migrantų padėties. Dabar prašau jungti kitą skaidrę. Pirmiausiai mes, e, kadangi esame gydytojų organizacija, bandome jiems suteikti medicininę pagalbą, jeigu manoma vietoje, pirmąją pagalbą, jeigu prireikia, stengiamės juos perkelti į ligoninės, tačiau žinoma, Šiame kontekste nepakanka vien tik tai vaistų išrašyti, nes kontekstas yra daug sudėtingesnis. Mes praktiškai esame tam tikrą prasme kultūriniai tarpininkai ir, ir tie asmenys, kurie sugeba kalbėti migrantų kalbomis, yra labai svarbus tarpininkai perkelimą į ligoninę būtinais atvejais, aš galbūt pakalbėsiu vėliau, tačiau dauguma migrantų atsisako <clears throat> gultis į ligoninę dėl teisinės savo padėties, apie tai kalbėjo kolegė, nes jų teisinė padėtis yra pagrindinė kliūtis apskritai siekti sveikatos priežiūros paslaugų puikiai žinome, kokias traumas e, patiria ir yra patyrę tie žmonės, taigi savo komandose turime ne tik gydytojus e, ir slaug, slauges, tačiau taip pat ir psichologus, kurie e, atitinkamą paramą teikia, tačiau ją teikti yra labai sudėtinga šiame kontekste, kadangi su žmonėmis sustinkama tik tai labai trumpam laikui. <clears throat> mes suteikiame tą pirmąją psichologinę pagalbą e, pasaulio sveikatos organizacijos terminais kalbant iš tiesų tai nėra rimta psichologinė pagalba, mes tik tai stengiamės sumažinti jų streso lygį tam tikrų momentu. Mes puikiai žinome, kad bandant padėti tiem žmonėms įveikti patirtas traumas e, laiko prireiks žymiai daugiau, tačiau mes bent jau tą tokį momentinį palengvėjimą stengiamės žmonėms suteikti. Taip pat puikiai žinome, kad žmonių poreikiai susiję ne vien su medicininė pagalba. Ir e, galbūt jie neteikia pirmenybės būtent šiems poreikiams. Svarbiausias prioritetas yra maistas, stogas virš galvos būtinybė išgyventi per žiemą ir e, siekis aiškaus e, teisinio statuso, tai yra prieglopščio, todėl mes e, statome jiems prieglaudas, stengiamės aprūpinti maistu. Tai nėra labai paprasta, ypač Graikija ir Serbija, nes nemažai žmonių kentėjo nuo hipotermijos, nušalo galūnės, taigi mes stengiamės aprūpinti juos antklodėmis, rūbais šiltesniais, pirmos pagalbos paketais ir šiuo tikslu mes bendradarbiaujame su kitomis organizacijomis, nes patys negalime jų aprūpinti. Su šiais dalykais netgi neturime atitinkamų įgaliojimų. Taip pat mes dalyvavome ir dalyvaujame E, viduržėmė ir Egėjo jūroje rengiamos gelbėjimo operacijos. E, ypač Egėjo jūroje situacija šokiruojanti, nes puikiai matome, kad e, ypač kelionė iš Turkijos yra pakankamai trumpa. Tačiau vis tiek labai daug žmonių žūsta ir nepaisant e, to, kad yra siūlomas pabėgėliams ir kitos alternatyvos e, pasiekti Graikijos pasienį sausumą, jie vis tiek renkasi jūros kelią. <clears throat> Taip pat mes daugiau dėmesio šiek tiek skiriame moterims, nes jos yra pažydžiamesnė pabėgėlių grupė. Iš visų mūsų konsultuotų asmenų, kaip matote šioje skaidrėje, dauguma asmenų turėjo e, kvepavimo takų nusiskundimų, taip pat virškinimo trakto bei 11 procentų kreipdavosi dėl žaizdų, traumų patirtų, patyrus smurtą tiek savo kilmės šalyje, tiek ir kelionės metu ir netgi jau atvykus į Europą. Iš tiesų, beveik pusė šių smurto atvejų įvyko dėl e, teisėsaugos institucijų veiksmų. Taip pat uh, chroniškų lygų, nusiskundimų dėl chroniškų lygų yra labai daug, anksčiau to nebuvo, dabar 7 procentai ir 28 e, procentai yra <clears throat> širdies kraujagėslių susirgymų, 26 dėl diabeto kreipiasi ir taip pat e, plaučių lygos, tai yra asma, obstrukcinė plaučių lyga. Tikimės, nors nesame visiškai tikri, kad paskirties tikslo atvykimo šalis iš tiesų nebūtinai suteiks pačias galiausias sveikatos priežiūros paslaugas pabėgėliams, tačiau stengiamės jiems bent jau pakeliui palengvinti padėtį. Taip pat tarp mūsų konsultuotų moterų nemažai uh, uh, buvo tokių e, su psichologiniais, psichologinių lygų simptomais, pavyzdžiui, baimės, depresijos. E. netinkamo reagavimo, nesugebėjimo pristaikyti prie aplinkos simptomai. tarp moterų maždaug 10 procentų iš, iš jų yra neščios, kai kurios turėjo gimdyti kelionės metu. Laimiai dauguma vaikų gimė sveiki, tačiau vis tik tai nemažai tokių moterų yra, kalbant apie bendrus skaičius. Tačiau e, net ir būdamos sunkiai sergančios net ir sunkiai sirgdamos jos atsisako priimti joms siūlomas sveikatos priežiūros paslaugas. Šiaip, pavyzdžiui, Graikija buvo toks atvejis, kuomet e, vienai moteriai, kuri buvo 7 mėnesį neščia, buvo pasiūlyti likti į ligoninę, tačiau jie atsisakė e, ten e, gultis, nes jie nenorėjo atsiskirti nuo savo grupės su kuria kartu keliavo ir buvo kilusi didelė persleidimo grėsmė. Tai yra tik tai vienintelis toks pavyzdys, tačiau tokių yra iš tiesų daug daugiau. Ir e, net ir būdami labai sunkioje klinikinėje būklėje, tie žmonės, tas moteris atsisako gultis į ligoninę. Baigdama noriu tik pasakyti, kad mes iš tiesų manome, kad šiems žmonėms reikia apsaugos, ne tik atsižvelgiant į jų kilmės šalis, į jų pilietybę, kaip yra dabar, tačiau atsižvelgiant taip pat ir jų individualius apsaugos uh, poreikius, uh, į tai, ką jie patyrė pakeliui į Europą ir atsižvelgiant į tai, kad tos traumos dar labiau paaštrėjo kelionės metu dėl nepakankamos mytybos e, prieglapščio, dėl jų orumo žeminimo. Baigdama paminėsiu dar vieną pavyzdį įdomėnį vietovėje. Sutikau mergi, mergaitę iš Irano septyniarių metų. Jos mama man parodė E, pažymą medicininę, kurio parašyta, kad šiai e, mergaitį reikia širdies transplantacijos. Ir, ir aš e, pamačiau tuos dokumentus ir prašiau suteikti jai reikiamą pagalbą, tačiau atsakymas buvo neigiamas iš atitinkamų institucijų, kadangi Ji buvo iš Irano ir e, vienintelė šios mergaitės viltis išgyventi buvo pasikliauti kontrabandininkais, kad jie ją perkeltų į vieną iš šalių, kurioje galėtų išgyventi. Taigi dar kas noriu pabrėžti, kad atsižvelgiant į tą pažeidžiamą šių asmenų padėtį, reikia jiems suteikti visokiojopą pagalbą ir apsaugą. Paskutinėje skaidrėje mes e, teikiame pasiūlymus e, spręsti šią problemą, pavyzdžiui, suteikiant galimybę pabėgėliams saugiai atvykti ir ne tik gelbėjant juos atviroje jūroje ar aprūpinant gelbėjimosi liemenėmis, reikia jiems pasiūlyti ir kitas alternatyvas išgelbėti jų gyvybėms ir mes tikrai nenuilsime kartoti, nors tą darome jau pakankamai ilgą laiką ir dėja niekas nuo to laiko nepasikeitė, tik tai padėtis blogėja. Tai žmonės e, patiria tik dar daugiau kančių įdomenį vietovėje, kiekvieną dieną ten atvyksta tūkstančiai naujų pabėgėlių, dabar ten jau yra susikaupę 13 tūkstančių žmonių ir jie neturi jokio stogo virš galvos, turi stovėti šaltyje ir lietuje. Ačiū poniai Montaldo, dabar Kas dabar? Aha. Dabar pasikeisime pirmininkavimu. Ačiū. <clears throat> Noriu padėkoti šiau pirmininkavusiai kolegiai ir pranešėjams. Ir dabar jau jūs galite tarti žodį. Pirmoji užsiregistravo Marta Matairi iš Vengrijos kalbėti. O po to steiksime galimybę pasisakyti kitiems, tačiau prašau visų nekalbėti ilgiau nei po dvi minutės, kad kuo daugiau vyrų ir moterų, tiksliau moterų ir vyrų šiandien galėtų pasisakyti. Prašau. Labai ačiū, gerbiamas pirmininkės, gerbiami dalyviai. Europa turi atremti naują iššūkį. Pándorlás és annak társadalmi, szociális és egészségügyi következményei ir e, išgyvename naują istorinio bereprezentiško masto e, migraciją. E, Vengrijoje pateikta prašymų šimtą kartų daugiau negu prieš metus. Šitą sako ir tai, kad pateikus praėjus savaitėj po prašymo pateikimo dauguma migrantų, dauguma prašančių dinksta iš Vengrijos. Taigi jie neprašo nei sveikatos patikrinimo, nei, kokių, nei kokios kitos pagalbos. Vengrijos vyriausybė ėmėsi visų priemonių, kad būtų e, išspręstos e, sveikatos problemos ir kad būtų užtikrintas e, ir Vengrijos, ir ES saugumas. Ypač buvo galvojama apie moteris, vaikus ir ypač nešesias moteris. Tai yra pažeidžiamiausios grupės, kuriams reikia ypatingos pagalbos, nes jų poreikiai ypatingi. E, E, moterų vaidmuo yra vertinamas skirtingai priklausomai nuo kultūrinio mąstymo. E, kai kur moteris nėra išskiriamos e, ir manoma, kad ne visuomet reikiams ypatingos pagalbos, bet iš tiesųgi moterų poreikiai yra ypatingi ir žinome, kad daugiau negu 25 procentai moterų įvažiuojančių buvo nuo 18 iki 25 metų, bet to buvo labai daug moterų jaunesnių negu 30 metų. E, moteris prašančios pagalbos paprastai gali gauti ambulatorinį gydimą arba bendro pobūdžio gydimą, o jeigu kam reikia ir e, greitosios pagalbos gydimas gali būti suteiktas. Bendroji e, medicinė parama yra suteikiama Vengrijos vyriausybės migrantams Jeigu reikalinga ypatinga parama, tai ji teigiama tokiu pat būdu, kaip ir Vengrijos piliečiams. 2015 metais 200 tūkstančių eurų buvo skirta tokiems migrantams gydyti. Kaip jau sakiau, dauguma migrantų yra jauni, vidutinis amžius yra 31 metas, 12 procentų turi chroniškų lygų, e, panašus procentas turi negalę, 36 e, procentams reikia medicinės pagalbos Europos Sąjunga turėtų jautriau vertinti. Pirmininkė prašo kalbėtoje baigti, kad. Agorenda, kazak. Pirmininkė prašo greičiau užbaigti. Taigi šiaip. Mes kalbame apie ribotą e, žmonių informatumą apie sveikatos problemas. Mes turėtume taip pat šviesti migrantus e, e, apie medicinę informaciją suteikti, kad jie geriau žinotų, kaip savo sveikatą saugoti ir kas jiems gali būti. Šiandien trečdalis migrantų pasaulyje yra moteris, 15 procentų jų yra neiššios, daugelis jų yra iš asocialių šeimų. Mes turim gauti daugiau informacijos, mums reikia daugiau vienoms kitas pažinti ir ypač įvertinti, kokiu neigiamu padariniu migracija gali atnešti ypač moteriams. Labai ačiū. Prašau Jums skirtą laiką išnaudoti ir užduodant klausimus mūsų ekspertams, nes dabar turite tokią galimybę ir aš dar kartą prašau visų neviršyti skirto kalbėjimo laiko, nes e, tokiu būdu atimate jį iš kitų kalbėtojų. Aišku, daug kam dabar kalbės. e, öncelikle böyle güncel ve özel çalışma gerektiren bir... Visų pirma, leiskite padėkoti organizatoriams, kad vyksta toks svarbus susitikimas. Noriu padėkoti Moterų teisų ir lyčių lygybės komitetui ir palinkėti visoms geros tarptautinės moterų dienos. Jau šiandien galiu tą padaryti. Šiandien Turkijoje E, gyvena daug migrantų iš Sirijos, jie yra priimami jau nuo 2011 metų. Konfliktas Sirijoje e, ir prasidėjo 2011 metais. Turkija ta valstybė, kuriai tenka didžioji dalis sirų migrantų. Todėl aš kaip Turkija e, matau, kad egzistuoja pozityvi diskriminacija. Turkijoje Yra ir iš Sirijos migrantų, ir iš Irako. Ir Turkija yra didžia, e, daugiausia migrantų priemusi valstybė. Dauguma Sirijos pabėgėlių būtent mūsų šalyje ir apsistoja. Pagal registrus maždaug 95 milijonai pabėgėlių iš viso yra pasaulyje, 3 milijonai atitenka atsiprašau, 9,5 turbūt milijonų yra, 3 milijonai atitenka Turkijai. Turkijos vyriausybė turi savo lėšomis problemas spręsti, todėl logiška, kad moteris, e, vyresnio amžiaus moteris ir vaikai yra pažeidžiamiausia grupė. Turkijos visuomenė pati turi nemažai problemų susijusių su lyčių lygybė Tačiau suprantame, kad e, moterys, kurios turi rūpintis būtimi, susiduria su daugybė sociologinių ir psichologinių problemų. Dabar dėja moterys yra naudojamos kaip karo ginklas. Vis sunkiau moteriams prisitaikyti prie karinių aplinkybių kasdienybėje. Aš kaip turkė galiu pasakyti, kad Kaip jūs visi žinote, viena iš geriausiai įgyvenamų politikos krypčių Turkijoje yra sveikatos apsaugos politika. Šiandienos posėdėje labai, susitikime labai daug kalbame apie sveikatos apsaugą ir aš žiaugiuosi turėdama galimybę pateikti Jums informacijos apie Turkijos sveikatos apsaugos sistemą. Mes reikalaujame, kad Turkijos vyriausybė paskirstytų sveikatos apsaugos tiekimą lygiai E, lygiai visiems prieglašio siekiantiesiems ir pabėgėliams. Pabėgėliai ir siekiantieji prieglašio yra mūsų broliai ir sesės. Ir aš galiu pasakyti, kad e, jiems tam tikra apsauga yra suteikiama. Norėčiau pasakyti, kad e, jūs galite nebejoti to, kad prieglupščio siekiantieji ir pabėgėliai gauna tokią pat medicinos pagalbą, kaip ir Turkijos gyventojai. Jeigu turėsit laiko, daugiau dar informacijos galėsiu pateikti. Pane Paviljoninė. Ačiū, aš dėkoju organizatoriams, kad e, yra suorganizuotas toks svarbus renginys. Vy, moterys ir mergaitės pabėgėlės prašančios prieglapščio Europoje tikisi, kad čia uh, žmogaus teisės, moters teisės ir e, reprodukcinės teisės bus gerbiamos. Tačiau yra ES valstybių, kur moterų teisės ir reprodukcinės teisės yra ribojamos arba pažeidžiamos. Pavyzdžiui, Lietuva vis dar neturi įstatymo dėl reprodukcinės veikatos dirbtinio apvaisinimo mokyklose nėra suteikiamas šiuolaikiškas e, seksualinis e, mokymas. Todėl aš siūlyčiau, kad būtų sukurta bendra ES sveikatos apsaugos politika su aiškiu lyčių aspektu. ES turėtų labiau akcentuoti šios politikos reikšmę, nepaisant to, kad didėja nacionalizmas, religinis fundamentalizmas ir antimigracinės tendencijos kai kuriuose ES valstybėse narise. Ačiū. Ganz herzlichen Dank für Ihren Wortbeitrag. Labai ačiū už Jūsų pasisakymą. Dabar kalbėsiu Dorin Masėjai. Uh, good morning. Uh, thank you for inviting me to this. Ačiū, kad mane pasikvietėte į šią svarbią konferenciją. Norėčiau išsakyti keletą pastabų ir pateikti vieną klausimą. Mes visi žinome, kad moteris e, dauguma šeimų yra e, pagrindinis asmuo ir tai, kaip e, su moterim yra elgiamasi, padaro įtakos ir vaikams moterys pabėgėlės prieglaščio siekiančios šios moterys susiduria su smurtu, netinkama mytyba, psichologiniu, fiziniu nusivylimu ir vaikai akivaizdžiai tai mato ir yra traumatizuojami. Vienas vėl, iš kalbėjusių pasakojo, kad nedaug turime konkrečių pavyzdžių. Gaila, kad taip yra, bet mes žinom, kad moteriams e, reikia labai daug e, sveikatos pagalbos ir fizinės ir psichinės sveikatos pagalbos. Joms reikia psichologinės paramos, kad jos galėtų integruotis į visuomenę. Užimtumas taip pat yra labai svarbus. Žinome, kad Junktinėje karalystėje moteris pabėgėlis e, labai dažnai yra bedarbės ir vaikai turi perimti, tarsi sugerti motinos teigiamą ar neigiamą įtaką Jungtinės karalystės vidaus reikalų komitetas, kuriam ir aš priklausau, pradeda tyrimą apie nelydimus nepilnamečius. Kas yra nepilnametis? Galbūt tai yra 17 metų mergaitė. Dauguma tų nepilnamečių yra vyresni vaikai ir dėl jų kylančios problemos yra kitokios negu vaikų problemos. Ir mes šiandien turėtumėm išgirsti tų nepilnamečių balsus jeigu kas turi patirties apie tokius vaikus siekiančius pagalbos, tai labai norėtumėm ją išklausyti. Ačiū. Nu, kad paminėtų labai svarbę sritį ir dabar suteiksiu žodį Alinai Deldialai, Albanijos atstovai. Ačiū už man suteiktą galimybę pasisakyti. Tai, kas vyksta šiandien, yra iššūkis visai Europai. Pradėsiu iš naujo, sako kalbėtoja, ačiū už man suteiktą galimybę pasisakyti. Tai, kas šiandien vyksta Europoje, yra didžiulis iššūkis Albanijoje šiuo metu yra 60 tūkstančių pabėgėlių ir 20 procentų jų yra moterys. 2015 buvo pabėgėlių, pabėgėlių metai Albanijoje, o šalies vyriausybė šią problemą neigia ir sako, kad tai yra pasienio problema. Albanijos ir Graikijos pasienio Albanija kenčia dėl Sirijoje vykstančio konflikto. Pačioje Albanijoje yra problemų, nes moteris Albanijoje, Albanijos moteris taip pat kenčia. Ar jūs manote, kad pabėgėlių problemos iškilo dėl prastos, prasto vyriausybės valdymo? Mm, užimtumo stygiaus. Norėčiau pasakyti, kad moteris labiau rūpinasi šeima, jautriau priima viską ir jos dažniau e, leidžiasi kelionę, kad pasiektų kitą šalį, kur joms būtų saugiau. Svarbiausias dalykas yra sveikatos paslaugos, nes moteris pabėgėlis nueina visą tą kalvariją iki Europos kenčia pakeliui. Jos kenčia ir nuo depresijos, traumų, draugės su kitais šeimos nariais. Turime rasti būdų pašalinti kliūtis, sumažinti biurokratiją, kad reikalingos paslaugos būtų pasiūlytos laiku. Vertinant viską iš lyčių perspektyvos, mes e, norime daugiau Europos komisijos paramos, kad jį užtikrintų tikrą moterų apsaugą, kurios kurių situacija yra ypač sudėtinga, jei jos tampa pabėgėlėmis. Noriu dar kada pabrėžti, kad reiktų sumažinti biurokratinės kliūtis ir suteikti moteriams galimybę rasti prieglapsi tose šalise, kur, kuriuose jos jo ieško. Noriu padėkoti už Albanijos pabėgėliams ir prieglapšio prašytams suteiktą paramą iš Europos. Žinau, kad tai yra iššūkis mūsų šaliai. Mes turime keisti padėtį šalyje, kad albanai, kad albanai jaustusi, norėtų pasilikti savo šalyje. Zahvaljujem predsjedavajuća, poštovane kolegice i kolege. Ću sako pona sobol. Prošle godine do kraja e, 2015. kroz Hrvatsku je prošlo preko 500... Nuo 2015 rugsėjo vidurio iki metų pabaigos e, per mūsų šalį tranzitu keliavo daugiau nei 15 tūkstančių migrantų. 20 procentų jų sudarė saugusios moteris, kalbant apie nepilnamečius. Mūsų manimų e, tarp jų buvo 40 procentų mergaičių. Manau, kad Kroatija galėtų būti pavyzdžių kitoms šalims siekiant tinkamai aprūpinti ir administruoti tokius didžiulius, suvaldyti tokius didžiulius migrantus rautus, turint omenyje, kad ne vienas iš šių žmonių nenorėjo likti mūsų šalyje, tik tai 24 asmenys, 22 vyrai ir 2 moteris paprašė prieglopščio Kroatijoje. Mes turėjome pasirūpinti ir tų žmonių sveikata. Taigi, kaip jau buvo šiandien minėta, susidūrėme su didžiulio masto problema, nes kai kurie asmenys atsisakė priimti jiems siūlomą medicinę pagalbą, nes tokiu būdu būtų turėję atsiskirti nuo savo šeimų ar nuo grupių, su kuriamis keliavo. Būtent tokią priežastį dažniausiai nurodydavo, atsisakydami priimti medžinio pagalbą ir jie bijojo prarasti laiko pakeliui į jų tikslo šalis. Šiandien jau buvo kalbėta apie tai, kad e, kai tie žmonės pasieks savo kelionės tikslą ir savo kelionės tikslo šalis, tai e, jų sveikatos priežiūrai reikės skirti dar daugiau dėmesio, nes reikės įveikti ilgalaikės patirtas neigiamas pasiekmes. Taigi to turime nepamiršti. Ačiū dabar kalbės Cecilė Kiengi. Eh, grazie, e, uh, grazie soprattutto e complimenti. Ačiū. Noriu padėkoti visiems už tai, kad surinktas toks e, geras renginys ir kad e, susirinko tiek daug dalyvių. Šiuo metu rengiu pranešimą dėl holistinio požiūrio į prieglobstį ir migraciją. Ir ypač akcentuoju aspektus susijusius su moterų klausimais. O sveikatos apsauga yra vienas svarbiausių tokių aspektų. Aš pati pagal profesiją esu gydytoja, oftalmologė ir dirbau darbą padėdama moterims. Tačiau dabar turime apsvarstyti situaciją iš moterų pabėgėlių sveikatos apsaugos perspektyvos. Mane ypač domina psichologinė sveikata. Moteris, kurios išprievartaujamos, užpuolamos. Nepamirškime, kad moterų kūnai yra panaudojami įvairiausiai, ypač kai jos bando pabėgti iš savo šalies. Tai yra, tai tampa mainų objektas. Tiems žmonėms reikia pirmosios pagalbos. Žinau, kad neturiu daug laiko pasisakymui. Reikia pasirūpinti tų žmonių sveikatos apsaugą, bet reikia dėmesio ir tų žmonių psichiniai sveikatai. Ir ne tik pačių moterų. Moterys tapusios smurto aukomis taip pat susilaukia vaikų, jų nemažai gimsta. Ir tai vaikai gimstantis e, po nepageidaujamo neštumo. To taip pat turime nepamiršti. Ne tik moteris, bet ir vaikai, kurie kur sulaukia tos moteris. Ačiū, Sisil. Labai ačiū. Mums liko tik penkios minutės, kol kiti mūsų renginio dalyviai sugrįš čia salę, taigi dabar visų likusių kalbėti, nekalbėti ilgiau nei po vieną minutę, nes dabar dar daug liko užsiregistravusių. Ulrike Hiller. Dėkoju už šią konferenciją, už svarbų pranešimą. Noriu tačiau paminėti tris aspektus. Noriu užduoti konkretų klausimą dėl pabėgėlių paskirstimo, nes manau, kad paskirstimo programa suteiktų galimybę daugeliui moterų gauti tam tikrą paramą ir užtikrinti jų saugumą. Ir man kitas labai svarbus klausimas yra šeimų sujungimo, ar yra numatytos galimybės pas moteriams ir vaikams greičiau atvykti į Europą, gyventi saugiai. Vokietijoje bent jau yra tokia padėtis, kad pirmiausia atvyksta vyrai ir Vokietija vyksta labai rimtos diskusijos dėl kitų šeimos narių atvykimo. Taip pat reikia kalbėti ir apie pabėgėlių atvykimo priežastis. Karas Sirijoje iš tiesų tampa nepakeliamu. Moteris visuomet pasisakydavo už tai, kad dėdavo pastangas jos e, pasiekti. Taigi, ar neturėtume mes daugiau dabar ir garsiau kalbėti apie būtinybę užtikrinti tai, kad tam, kad reikėtų mums spręsti taip pat ir pabėgėlių problemų. Arba tinkamai juos išspręsti. Pone Kola dabar. Ευχαριστώ πολύ. Ε, είμαι από την Κύπρο. Η Κύπρος... Ačiū, aš esu iš Kipro. Ir šiuo metu Kipras nėra pabėgėlių paskirties šalis dėl savo geografinės padėties. Nežiniūrinti tai, mes taip pat turime, mes žinome, ką išgyvena žmonės tampantis pabėgėliais, pabėgėliais kurie išvyksta iš savo šalies kad rastų išsigelbėjimą svetur. Jie išvyksta iš savo šalių, ieškodami saugesnio gyvenimo. Ir tai labai svarbus dalykas, kalbant apie tai, ką tie žmonės išgyvena. Moteris ir merginos e, dažnai susiduria su didžiausia rizika prarasti tapatybę, orumą. Tai pasakytina ir apie moteris ir vaikus reikia pasirūpinti jų prieglopščių, kažkas turi rūpintis tuo, kad tie vaikai išgyventų, kad jie būtų pamaitinti. Tai yra labai sudėtingas dalykas, tai baisi situacija. Dažnai tie tokie žmonės yra patyrę, tos moteris yra patyrę ir lytinį smurtą. Todėl reikia daryti viską, kad palengvintume jų pro problemas. Reikia rūmitis ne tik fizinė sveikata, bet ir psichinė jų sveikata nes e, tokie, nes tai niekada neužsimiršta, tokios patirtys niekada neužsimiršta. Taip pat suprantu, kad yra uh, ir neš, moterų, kurios tampa neišios po išprievartavimo, kas joms nutinka, ar jos turi galimybių, jei to pageidauja, pasidaryti abortą, ar tos moteris privalo vaiką išnešioti ir pagimdyti jį, suvokdamos, ką visą tai reiškia. Mes esame patvirtinę e, prieš kurį laiką Kiprė įstatymą, kuris reglamentuoja būtent šiuos klausimus ir aborto galimybę. Ačiū už sutiktą informaciją dėl Kipro aiškios teisinės pozicijos. Pone Būtėčičiu dabar. It's Buttigieg, but it's okay. Uh, Buttigieg, nieko tokio. Labas rytas, aš esu iš Maltos. Kaip tikriausiai žinote, prieš seniai mano šalis buvo e, paskėties šalimi, kilmės šalimi, dabar jį tapo tranzito šalimi. Ir ne savo norų Maltas tapo paskir... Malta tapo paskirties šalimi kad daugelis pabėgėlių atvykstančių pas mus nenori čia pasilikti, o nori vykti svetur. Tai, kas tai, kad dabar stebime Europoje, mano šalyje vyksta jau ilgai, per nelik ilgai. Ir manau, kad mes išvaistėme daug laiko, mes galėjome daug pasimokyti iš situacijos mano šalyje, Italijoje, Graikijoje, ypač Graikijoje, į kurią vis dar atvyksta daug e, pabėgėlių. Turiu keletą klausimų. Ką darome tų moterų, kokiu priemonį mes tų moterų kilmės šalise, e, tų moterų, vaikų, vyrų. Manau, kad nedarome pakankamai. Ner reikia nebandyti už, kažkaip užglostyti tą problemą, bet daryti daugiau kilmės šalise. Sirija yra sudėtinga realybė, bet joje tikrai būtų galima nuveikti daug daugiau. 2014 birželio mėnesį dalyvavau konferencijoje skirtoje smurtui konfliktų metu. E, ten buvo primta daug sprendimų, taip pat ir tarptautinis protokolas dėl moterų apsaugos nuo lytinio smurto konfliktuose, kaip pane Kinijangė sakė. Tai labai svarbus dalykas. Jei, kai, jei matome neišę moterį laive, turime iškart bandyti suvokti, ar, ar tai pagidavimas neštumas, ar tai bilietas kartu vykstančiam vyrui patekti į mūsų žemyną. Tai labai rimti klausimai, kuriuos būtina atsakyti. Ačiū. Herzlichen Dank. Die letzte Rednerin, Frau Ček. Dabar kalbės ponia Čekričiai iš Albanijos. Ist die Dame nicht mehr im... Šios ponios nėra salėje. Edhe unë si kolegja ime nga Shqipëria prezantoj... Aš pakalbėsiu už kolegę iš Albanijos. Širgi. Norėčiau papasakoti apie Albanijos uh, pabėgėlių moterų padėtį. Iš Albanijos labai daug moterų pabėga. 20 procentų iš Albanijos iš bėgančių e, žmonių yra moterys ir vaikai. Taigi e, tos moteris kenčia, patiria daug traumų. Viena iš jų yra sveikatos apsaugos toka. Europos Sąjunga turi padėti toms moterims atsikratyti kliūčių, kad jos galėtų eiti į e, sveikatos apsaugos centrus E, kad susilauktų pagalbos. Daug moterų iš Albanijos išvažiuoja būdamos nėščios. Joms reikia pagalbos važiuojant į ES. Taigi reikia daugiau paramos tokiams moteriams iš ES pusės. Ir e, e moteris e, neretai yra paliktos savo vyrų E, vyrai išvažiuoja iš Albanijos, palieka šeimas ir mes turime ieškoti būdų, kaip to šeimas galėtų susivienyti. Mes prašome ES paramos, šalinant e, biurokratiją ir supaprastinant procedūras, kad tos šeimos galėtų susivienyti. Ačiū pasinaudojate galimybėmis, galimybę užduoti klausimus, dėkoju Jums už tai. Man tenka nedėkinga užduotis išjungti Jums mikrofoną, prašyti kalbėti trumpiau, už tai noriu atsiprašyti, priežastis to yra siekis kuo daugiau moterų suteikti galimybę pasisakyti. 11 val. vėl pradėsime plenarinį, plenarinį posėdį ir apibendrinsime atskirų darbo grupių ir seminarų diskusijų rezultatus. Dabar turite galimybę už salės durų pasivaišinti kava. O 11 val. prašau vėl sugrįžti į salę ir jeigu turėtumėte dar kokiu nors klausimų ekspertims, kuriuos norėjote užduoti, bet negalėjote, tai prašau tą padaryti asmeniškai. E, aš manau, kad tikrai buvo daug, e, išgirdome daug įdomios svarbios informacijos šių diskusijų metu ir galėsime viską apibendrinti per plenarinį posėdį.